byla. Pagal darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio antrą dalį šis klausimas perdodamas Teisės reikalų komitetui. Iš EPP frakcijos gavau daug prašymų, kad būtų pakeista nuolatinių komitetų ir tarp parlamentinių delegacijų sudėtis kandidatų sąrašas pridedamas prie šio posėdžio protokolo. Jeigu nėra pastabų apie šiuos kandidatus ir parlamentarų paskirimą, jie e, laikomi paskirtais. Kompetitingas komitetas man pranešė, kad buvo pakoreguotas Europos parlamento priimtas.